makrofinansinė pagalba Tunisui. Kviečiu pranešėją Mariel Desarnes pasisakyti keturioms minutėms. Prašom. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio klausimo. Aš tikiuosi, kad mes palankiai jį vertinsime balsuojant. Uh, Tai yra makrofinansinė pagalba e, Tunisui e, visi čia esantis tikriausiai suvokia, kiek sunkumų išgyvena e, Tunisas. Žinome, kad dabar nedarbas labai išaugo, yra labai dėlių skirtumų tarp centro ir pietinių regionų tikriausiai prisimenate e, teto e, terorizmo, e, teroristinius išpolius, 60 tūkstančių darbo vietų buvo turizmo sektoriuje, dabar žlugęs turizmo sektorius. Jeigu kolegos galėtų šiek tiek tyliau kalbėti esant iš šalia manęs, sako, ka, Kalbėtoje turbūt prisimenate Susę, Bardo vykusius išpolius. Taip pat e, yra daug problemų dėl to, kad Tunisas e, turi bendrą sieną su Libija, beveik 500 km, labai nestabili yra siena, daug išpolių, džihadistinių, e, yra labai daug e, narkotinių medžiagų kontrabandos atveju, taigi šalis e, kenčia nuo uh, įvairių problemų, taip pat e, apie 1800 tai tūkstančių, milijonas 800 e, tūkstančių pabėgėlių iš Libijos atvyko į Tunisą, tai e, sudaro beveik 20 procentų e, šalies gyventojų. Nežiūrint visų tų problemų, šalis pasiekė labai daug demokratijos srityje, kaip žinia. Tuniso nacionalinio dialogo ketvirtas buvo apdovanotas Nobelio taikos premija. Ir reikia, kad užtikrinti, kad Tunisas galėtų išlaikyti savo kūną kursą net ir tokiu sudėtingu laikotarpiu. Dėl to mes turėtume padėti ir e, dabar siūloma suteikti Tunisui 500 milijonų eurų e, makrofinansinę pagalbą. Tai yra, aišku, susijęs su ES globalia strategija. Pradėjome e, darybas dėl prekybos sutarties susitarimo su šia šalimi, tai yra mūsų ekonominė prekybos partnerė ir e, taip pat 300 e, tūkstančių e, tonų alyvogių aliejos bus įvežta į Tunisą. Tai pagalba Tunisui sudėkėme tam tikras lengvatas šioje srityje ir mes turime uh, užtikrinti pagalbą, kuri prisidėtų prie uh, Tuniso plėtros. Aš e, tikiuosi, kad taryba pritars šiam pasiūlymui ir e, norėčiau, e, kad e, komisija kaip galima greičiau rastų lėšas iki vasaros. E, Tunisui to labai reikia. Ir pabaigai pasakysiu, kad e, kai kas galvoja, kad e, makrofinansinė pagalba yra dotacija. Ne, tai yra paskola. Mes skoliname lėšas Tunisui ir. E, Gražins Tunisas e, tą e, skolą, paskolą. Mm. Ir aš e, e, taip pat noriu kai ką pasakyti dėl Tuniso skolos Prancūzija, kaip ir Vokietija e, nutarė dalį Tuniso skolos 60 milijonų Prancūzijai, 60 Vokietijai, nutarė ją pakeisti investicijomis į vystimąsi turizmo. Ir tai, Tuniso atsiprašau, ir tai yra labai svarbu ir mes E, šiandieną e, kalbėjome apie investicijų planą, galbūt galima e, pagalvoti apie tokias galimybės Tonisui, tai būtų naudinga Tunisui, e, ką pavyzdžiui daro Vokietija ir Prancūzija, tai naudinga ir Europos institucijos galėtų panašiai galvoti. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad mes visi turėtume paremti Tunisą, Tuniso e, gyventojus ir mes turėtume tą daryti savo Europos Sąjungai, Europai. Mums reikia e, stabilaus, klestinčio ir taikaus Tuniso šalia Europos. Ačiū visiems. Ačiū. Norėčiau suteikti žodį komisijos vicepirmininkui Katainenui. Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, noriu visų pirma padėkoti pranešėjai, poniai Desarnės ir INTA komitetui už vertingą darbą rengiant šį pranešimą. Kaip visi žinome, Tunisas susiduria su pol didžiuliais politiniais ir ekonominiais iššūkiais ir būtent todėl komisija pateikė savo pasiūlymą dėl makro e, finansinės paramos šiai šaliai. Tunisas sprendžia teroristinių išpolių 2015 metų pasiekmes. E, gyvybiškai svarbus turistinis sektorius šaliai dėl to nukentėjo ir labai sumažėjo užsienio investicijos. Dėl šių įvykių e, reikėjo peržiūrėti augimo prognozes. Situacija yra tikrai labai sudėtinga ir Tunisui reikia e, tarptautinės finansinės paramos, kad galėtų uh, stabilizuoti padėtį ir siekti tolesnių politinių pertvarkymų po arabų pavasario 2011 pradžios. Tarptautiniai donorai, kuriems vadovauja TVF, e, išreiškė norą paremti Tunisą dabar ir artimiausioje ateityje. Komisija gali ir turėtų prisidėti e, prie šių e, atnaujintos pagal, finansinės paramos pastangų. Ir mes e, siūlome skirti naują makrofinansinės paramos e, paketą 500 milijonų eurų dydžio. Numatoma, kad pirm, pirmasis paramos pasiūlymas kuris yra didžia, didžiausias mikrofinansinės paramos pasiūlymas artimiausios kaiminystės e, šaliai, bus skirtas e, dalimis per tris metus. Šios išskirtinės pastangos e, vertinamos taip pat Atsižvelgiant į Tuniso pasiektą stebėtiną pažangą pastaraisiais metais, Tunisui siekiant sukurti demokratišką valstybę, nežiūrint nesaugios aplinkos regione. Žinoma, naujoji MFP programa bus siejama su e, ekonominiais ir politiniais reikalavimais. Iš tikrųjų, Tunisas e, privalo įgyvendinti naująją programą bei įgyvendinti ekonominės e, ekonominius ir politinius reikalavimus nurodytus e, supratimo memorandume. Taip pat viešųjų lėšų valdymas, fiskalinės reformos, e, socialinio saugumo tinklo stiprinimas, darbo rinkos reformos, e, turizmo sektoriaus atsigavimas, prekyba ir investicija taip pat yra sritis, kuriuose Tunisas turės dėti pastangų. Norėčiau pabrėžti, kad ypač svarbus veiksnys yra laikas. Tunisui reikia makrofinansinės paramos, kad e, jis galėtų patenkinti išorės finansavimo poreikius 2016-2017 metais. Todėl spartus patikto e, pasiūlymo patvirtinimas e, yra labai svarbus. Todėl džiaugiuosi, kad Inta komitetas pritarė komisijos pateiktam pasiūlymui be pakeitimų. Džiaugiuosi ir tuo, kad taryba savo laiške e, išreiškė įsipareigojimą pritarti komisijos pasiūlymui be pakeitimų ir e, tikimės, kad, kad taip ir bus šiandien balsuojant parlamente. Ačiū ir e, lauksiu vaisingų diskusijų. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar kalbėjotojai pusantros minutės žodis ponui Čikų. Grazie, grazie prezidente. Ma io... Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu aš remiu šiuos veiksmus. Aš manau, kad būtina elgtis taip, kaip mes ketiname, dėl tų priežasčių, kurios jau yra išdėstytos. Pabandysiu dar kartą trumpai jas susumuoti, tas priežastis. ES kaiminystės politika yra labai svarbus ir efektyvus instrumentas, ypač tada, kai juos siekiama didesnės demokratizacijos toje šalyje. Mūsų šio, šių projektų poveikis reikalingas pačiai Europai. Sakykime, išlaikomos tam tikros ribos. Ir ypač dabar, kai mes susidurėme su migracijos krize, tokie sprendimai yra labai svarbus. Mes, aišku, dažnai nukeliame sprendimus į ateitį, bet dabar kaip tik galime padaryti kažką, kas turėtų realią, kas teiktų realią pagalbą šaliai. Tunisui toms reformoms, kurias ketina jis atlikti, reikėtų ne 500 milijonų, bet turbūt 5 milijardų eurų. Tačiau ir šie pinigai jiems Tunisui padėtų. Tunisas eina teisinga linkme ir dėl tos priežasties EPP nepateikė jokių pakeitimo pasiūlymų, bet pritarė šiam pasiūlymui apskritai. Žinoma, negalime nesilaikyti taisyklių. Ir mes žinome, galime dabar skubos tvarka priimti šį sprendimą tą Tuniso vardu. Dėkoju. Dabar ponas Morel, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai Tunisas įsipareigojo siekti demokratiškų pertvarkymų, e, visi akcentavome, kad tai pavyzdinė šalis. Parlamentas visada norėjo solidarizuoti su Tunisu ir tunisiečiais. Kai pradėjome e, laisvos prekybos e, dėrybų procesą, E, suvokiame, kad tai bus asimetriškas ir progresyvus susitarimas partnerystė su Tunisu ir taip pat e, pasisakėme už e, alyvogio aliejaus kvotą, išskirtinę kvotą, o Tunisui jau šiandien kalbame apie makrofinansinę paramą šiai šaliai. Mes, socialdemokratai, remiame šį tekstą, nes tai yra skubos tvarka tas šis pasiūlymas turėtų būti patvirtintas skubos tvarka, bet norėčiau kai ką priminti šių diskusijų proga. Visų pirma, e, sakome, kad Tunisas privalo įgyvendinti struktūrinės reformas. Aš norėčiau pakviesti komisiją taikyti lankstų požiūrį ir išmintingai elgtis, nes negalime visiškai e, uždusinti Tuniso ekonomikos. Antra, kalbame apie TVF E, tačiau kaip su skola, kaip su Tuniso įsiskolinimu? Šiandien e, ši skola Tunisui jau yra problema. Reikėtų išvengti galimų sankcijų ir kad Tunisui e, paskolinti pinigai nebūtų panaudojami finansuoti palūkanų normai už paskolą, kurią paėmė ankstesnis režimas. Ir, e, e, Be abejo, Europa turi dar nemažai nuveikti, e, bandant, bandydama išspręsti šią problemą, nes tai benaly e, režimo e, įsipareigojimas. Tačiau tai neturėtų mums trukdyti mąstyti apie ilgos trukmės laikotarpį. Turime būti solidarūs ir kalbėti ne tik apie šią skubę pagalbą. Būtent todėl socialdemokratai parems šį pasiūlymą. Ačiū, ponas Lūnės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ir parlamente besilankančius svečius. Na, šiandien mes kalbam apie mūsų tiesioginius kaimynus kurie kūrė demokratiją. Tokia šalis yra Tunisas ir jiems jau pavyko pasiekti daug pažangos. Tačiau šitas procesas susijęs ir su mokym, mokymus įgyventi naujai, yra daug ekonominių problemų toje šalyje, jaunimo nedarbas yra didžiulis, be to viską gadina ir teroro išpoliai, kurių pasitaikė nemažai pastaruoju metu. Tačiau Tunisas mums yra turisin, strateginis ir patikimas partneris visame regione ir mes privalome remti šią šalį, padėti jai stabilizuoti savo padėtį, savo e, demokratinę struktūrą. Makrofinansinė pagalba čia būtų labai svarbus žingsnis pirmin. Vis dėlto aš nenorėčiau duoti šios pagalbos be jokių įsipareigojimų. Reikia, kad šalis užtikrintų gilės reformas. Ačiū. Vienai minutį, ponas Liorik. Žinoma, reikėtų padėti tunisiečiams. Reikia paremti atsako, Tuniso visuomenės atsakomybės nusiteikimą taip pat paremti demokratiškus potvarkius, kad būtų, uh, galima, kad būtų pagerintas tunisiečių gyvenimas. Tačiau negalime to daryti uh, pagal senasias TVF sąlygas, nes jos toliau uh, stumia šalį didesnės skolas. Turėtume būti su Tunizu ir visų pirma remti pie, pietinių šalių uh, žmonės ir kurti bendrą banką arba bendrą fondą, kad būtų galima išaldyti e, esančią skolą ir e, užtikrinti tvarias darbo vietas bei e, e, reikalingas tendencijas ir e, e, po, pokyčių srityje. Taip pat reikia atsimti benalį šeimos sukauptus turtus. Toliau ponas Žado. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narimė, liko kolegos. E, Mes žinome, kokia yra e, nepaprastai sudėtinga padėtis, kurią išgyvena Tunisas ir tunisiečiai. Žinome, kad e, e, sužlugo turizmo sektorius po išpolių šalyje, žinome, su kokiais sunkumais susiduria Tunisas eksportuodamas ir mes bandome užtikrinti lengvesnės alyvogio aliejaus eksportavimo sąlygas. Europa žino vis visus demokratiškų procesų sunkumus, kuriuos ša, šalis įgyvena jau penkis metus. Žinome, kad Tunisas šiandien yra e, šalis, kuri nedidesnė nei Anglija, bet ji priima tiek pat pabėgėlių, kiek visa Europos Sąjunga. Ir mes taip pat suprantame, kaip svarbu, kad ta demo, demokratijos liepsnelė neužgestų mūsų kaiminystėje. Ir Tuniso vyriausybės prašymų mes privalome paremti siūlymą dėl makrofinansinės paramos Tunisui. Tuo pat metu mes, žinome, ir Europos parlamentas balsavo jau šiuo klausimu 2012-aisiais Turime grįžti prie e, Tuniso įsiskolinimo klausimų, e, skolos, kur, kurią sukaupė Benali režimas. Reikia mm, nu, nurašyti dalį skolos. Kai kalbame apie struktūrinės reformas, kolegas, būkite atidus, pažvelkite, kokia yra Tuniso valstybės padėtis šiandien. E, ta makrofinansinė parama taip pat susijęta su TVF parengta reikalavimų programa. Negalime palaikyti reformų, kurios pasikesintų į, į tunisiečių bazinius poreikius. Ta pagalba turi būti lanksti. Ir manau, kad šiandien, kai matome, kiek milijardų skiriame Turkijos vyriausybei, kurioje nėra jokios demokratijos, jokios šviesos turime Tunisui suteikti galimybę sustiprinti demokratiškus procesus, e, užtikrinti galimybę panaudoti, plėtoti savo išteklius. Paremkime Tunisą. E, ačiū, turiu perėti prie kito kalbėtojo, ponas Kastaldo, vieną minutį. Grazie, prezidente. Kolegi, tutti. Dėkoju, pirmininkė. Kolegės ir kolegos. Visi suprantam, į kokią padėtį yra patekęs Tunisas. Jau buvo minėta, kad didžiulis nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, kenkia šiai šaliai. Turizmas yra praktiškai sugriautas. Ir beveik 2 milijonai Libijos gyventojų pabėgėlių yra Tunise. Be to ir priekybos žmonėmis ir kitos problemos kankina šią šalį. 500 milijonų neužteks Tunisui. Mes tikrai remiame šią pagalbą, bet manome, kad reikia atkreipti dėmesį labiau į žmogaus teisų padėtį, reikia teikti tokią pagalbą, kuri tikrai padėtų tai šaliai, kad tai nebūtų kreditai, kad tai būtų tikra pagalba. Jeigu mes nenurašysime jau egzistuojančių skolų, jeigu nepaversime jų investicijomis, tai nieko nebus. Demokratija neegzistuoja Neegzistuoja šalyje, kurioje vieni yra tokie turtingi, kad gali nusipirkti viską, o kiti turi parduoti save, kad galėtų išsimaitinti. Ačiū. Ponas Bei. Politinis nestabilumas, islamo grėsmė, teroristiniai išpoliai, kaimininė Libija, kurioje e, grėsia visiškas sužlugimas, turizmo sektoriaus suirimas. Tuniso padėtis tikrai kelia didžiulį susirūpinimą. E, reiktų tikrai džiaugtis demokratiškais pertvarkymais, kurie, kurios pasirinko Tunisas. Tačiau mano pasisakymo tikslas yra kitas. Aš priešingai nei jūs e, nepasisakau už e, visišką e, muito atsisakymą, e, muitų netaikymą e, žemės ūkio produktams iš Tuniso, nes tai nebus naudinga nei Europai, nei Tunisui. Aš norėčiau pakalbėti ir apie makrofinansinę paramą. Manau, kad ji turėtų stiprinti Tunisą, ir, bet gali būti, kad taip bus sukurta daugiau problemų. Svarbu, kad mes nesuardytume tos trapios pusiausvėros, kurią pasiekė Tunisas ir skatintume bendradarbiavimą, o nebandytume jį e, paimti savo globon. Ponas Pantulis. ES išgyvena užsitęsusi krizės laikotarpį, milijonai piliečių skursta, daugelis valstybių patiria recesiją, yra didžiulis nedarbo lygmuo. Taigi kaip mūsų piliečiai, bedarbiai, Graikijos, pavyzdžiui, piliečiai, kaip jie reaguos, sužinoja, kad milijardus skiriame trečiosiam šalimi, šalims per prisitaikymo programas, kurios gali kurti e, turtą, kurti pridėtinę vertę. Trečdalis lėšų, kurias skiriame e, e, Tunisui, padėtų mūsų žmonėms gyventi vertą gyvenimą. E, suteikėme galimybę Tunisui be jokių mokesčių įvežti e, alyvogių aliejų ir jį realizuoti. Tai reiškia, kad mūsų, pavyzdžiui, labai kokybiškas Graikijos alyvogių aliejus bus nepalankioje E, konkurencinėje padėtyje. Ir iš istorijos žinome, kad kai vakarai kišasi į trečiųjų šalių rytuose situaciją, tai e, daroma iš e, savatikslių paskatų. Manau, kad šias valstybės reikėtų palikti ramybę ir jos susitvarkys geriau nei mes Europoje. Ponas Fizas, vieną minutę. Ačiū gerbiama pirmininkė, aš esu įsitikinęs, kad labai svarbu paremti e, galimybę teikti šią papildomą 500 milijonų eurų pagalbą Tunisui, kuris yra strateginis ES partneris, laikosi demokratijos principų ir turi teisę gauti tokią pagalbą, kad įgyvendintų e, ekonominės reformas. Tai remia ir Tarptautinis valiutos fondas, taigi labai svarbu ir toliau pademonstruoti palaikymą šiai valstybei, kuri turbūt po arabų pavasario liko vienintelė demokratinė regiono valstybė, nepaisant islamistiškų pajėgų siekio ją destabilizuoti. Taigi aplinkybės ypatingai sudėtingos. Būta teroristinių išpolių, dėja milijonai e, perkeltų asmenų, 3 tūkstančiai asmenų persikėlė per Tuniso sieną kasdien, pabėgėliai Taigi e, reikia pademonstruoti, kad esame įsipareigoję padėti šiai valstybei einant demokratėjimo keliu. Ponas e, Martin, ačiū. E, 99 metais Tunisas buvo vienintelė regiono valstybė pasirašiusi asociacijos susitarimą. Ponas Moral e, socialistų frakcijos poziciją puikiausiai išdėstė. Pirmiausia, išskirtume tris etapus. Gyvybiškai svarbu, kad ES daugiau padarytų padėdama Tunisui pritraukti daugiau lėšų negalima jų blokuoti Europiniuose bankuose. Antra, reikia e, gilinti e, prekybos e, sutarties pagrindų bendradarbiavimą su Tunisu, atverti jam daugiau rinkų, kad ir šis atvertų savasas. O situacija automatiškai susireguliuotų. Sveikiname makrofinansinės pagalbos teikimą Tunisui, tačiau tai neturi būti tuščia Lukašas Čekis reikėtų reikalauti, kad ši valstybė e, laikytųsi demokratijos ir teisės viršenybės. Ačiū. Ačiū, ponė Forenza, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Esame įsitikinę, kad būtina padėti Tunisui išeiti iš ekonominės krizės, nuo kurios e, e, e, šalis kenčia, ypač dėl teroristų išpolio atnešusio didelio neigiamo poveikio turizmo sektoriui. Taigi balsuosime už šį pasiūlymą tokį, koks jis yra, nepakeista. Sveikintume diskusijas dėl Tuniso naftos. Turime paremti visapusiškai Tuniso žmonės, tačiau negalime tokios mikrofinansinės pagalbos priemonės teikti vien tik tai išeinant iš TVF pasiūlymo ir primesti struktūrinę reformą, o ne padėti pačiai šaliai e, ją įgyvendinti. Negalime Vašingtono konsensuso pagrindų diktuoti tun, tunisiečiams, nes tai prisidės prie neligybės augimo ir didesnio atotrukio pajamų prasme. E, turėtume e, peržiūrėti skolos gražinimą, gražinti konfiskuotas ir benalio išvežtas lėšas, kad užtikrintume augimą, užimtumo skatinimą šalyje ir reikėtų daryti daugiau, ne tik paskolas teikti. Ačiū. Pone Saifė, ačiū pirmininkė, ponė komisijos nariai. E, teroristiniai išpuliai Tunise dėl įstumę šalį ekonominius sunkumus e, mums primena, kad Tunisui labiau nei bet kada reikia ES solidarumo. Tunisas ryštingai siekia įgyvendinti persitvarkymus ir, ir, ir sukurti demokratišką sistemą. Nobelio premija skirta šaliai už nacionalinio e, dialogo darbą yra to įrodymas. Ši nauja makrofinansinė parama yra paskola ir aš tikiuosi, kad ji padės šaliai, šalies ekonomikai atsigauti ir kad tai, to, to naudą pajusi visi tunisiečiai. Norėčiau priminti, kad vienas iš trijų universitetą baigusių jaunuolių šalyje neturi darbo. Bendrėje turėtų paremti, e, suteikti paramą Tunisui, kad šalis e, pradėtų eiti ekonominio augimo keliu ir kad e, taip būtų stabilizuota bendra padėtis regione. Ačiū, toliau žodis ponui Panseri vienai minutį. Dėkoju. Tunise mūsų kaiminystėje yra įvykę labai daug svarbių procesų. Tai yra vienintelė tame regione sėkmingai demokratiją konsoliduojanti valstybė. Tai yra svarbus politinis mums partneris regione, stabilizuojantis visą regioną, todėl mes negalime nusisukti nuo jo. Tunise buvo įvykdyta daug teroristinių išpolių pastarųjų metų, todėl turizmas visiškai sužlugdytas. Mes turime stengtis visais būdais padėti šiai šaliai reformuoti savo finansinę sistemą, pilietinę visuomenę. Aišku, Tunisui ir pačiam reikia pasistengti. 500 milijonų, žinoma, yra gerai, juos reikia suteikti. Tačiau komisarė Katainin, parlamentas jums siunčia tokią žinę. Mes turime padaryti daugiau Tuniso labui. Sakykime, ir Ukrainai mes padedame nemažai. Tunisas yra Europos, Sąjung, Europos Sąjungai pernelik svarbus, kad galėtume nekreipti į tai dėmesį. Ponas Galeris, vieną minutę, dėkoju pirmininkė. Pranešėja aiškiai išdėstė visus iššūkius, kurie kyla Tunisui ir aš tikrai pasisakau už šios paramą šiai šaliai. Tai yra ir mūsų pačių interesas Tunisas tikrai nori bendradarbiauti ir gali bendradarbiauti su mumis. Mes norime stiprinti demokratiją toje šalyje visais lygmenimis, padėti jiems surenkti rinkimus ir kitose sritise jiems padėti. Taip pat reikia remti šios šalies pastangas gerinti investicijų, užsienio investicijų atmosferą, nes tik tai tai gali sukurti naujas darbo vietas toje šalyje. Tunise yra daug išsilavinusių žmonių, mes turime pasinaudoti jų potencialu, panaudoti jį ten. Taip pat reikia pagerinti. Mes žinome, kad Tunisas labai stipriai pagerino saugumo padėtį savo šalyje, todėl aš visus nuoširdžiai kviečiu vykti į tą šalį, naudotis jos turizmo paslaugomis, tai bus didžiulis indėlis į Tuniso ekonomiką. Dėkoju, ponas Boštinaru. Dėkoju, pirmininkė, ponė vice komisijos vicepirmininkė, kolegės ir kolegos. Teroristiniai išpoliai ir rizika susijusi su naujais teroristiniais išpoliais kenkia Tuniso ekonomikai labai smarkiai, kaip žinia. Tunisas neteko trečdalio savo pajamų iš turizmo pastaraisiais metais. Tačiau Tunisui labai kenkia ir viso regiono nestabilumas. Bet nepaisant viso to, turi, Tunisas yra viena, vienintelė regione demokratiškai veikianti valstybė ir mes privalome jai padėti. Jai reikia ir techninės, ir finansinės, ir ekonominės pagalbos. Mes turime tą pagalbą tik tai didinti. Reikia sus, pasirašyti su Tunisu pagilintą laisvosios priekybos susitarimą. Ir mes turime sukurti nesimetriškus priekybos susitarimus ryšius, kurie padėtų šiai šaliai ekonomiškai atsigauti. Paskutinis dalykas. Aš dar kartą pabrėšiu, Europa dabar turi veikti greitai, turi gražinti Tunisui jai, jos, jo tautai priklausančius pinigus. Ta turta, kuris yra laikomas Europoje ir pasakyti, kiek jo yra, kad jo galėtų pasinaudoti Tuniso piliečiai. Ačiū. Dėkoju. Dabar bus spontaniškų pasisakymų raundas, ponas Kaputa. Dėkoju, pirmininkė. Tunisui per keletą metų pavyko įtvirtinti demokratiją. Tai su šia šalimi mes siejame labai daug vilčių. Dabar jai šiai šaliai iškilo daugybė problemų. Ypač dėl to, kad teroristiniai išpoliai sugriovė turizmo sektorių, kuris yra vienas iš Tuniso ekonomikos ramščių. Mes turime remti šią šalį, aš pritariu šiom pasiūlymui, reikia papildomos makrofinansinės pagalbos Tunisui, kad ši šalis galėtų stabilizuoti savo ekonomiką. Europa gali realiai, realiais veiksmais įrodyti solidarumą su šia šalimi, padrasinti ją, padėti jai. Tai yra šalis, kuri yra pavyzdinė visam pasauliui savo taikos procesu. Ponas Lechovčič. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. E, Tunisas yra valstybė, kurios mums reikia kaip valstybės partnerės, kaip e, demokratinės valstybės E, pietų viduržėmio jūros regione kaip pavyzdžio, kaip sėkmingai galima pereiti nuo vienos santvarkos prie kitos. Tunisas dabar yra kryškelėje. Ir mūsų pareiga jam padėti, teikiant 500 milijonų eurų paskolą, tai yra tikrai tinkama uh, E, veikimo priemonė, nes alternatyvų tam nėra. Priešingų atvejų šioje valstybėje vėl įsivyraus chaosas. Taigi esu e, tvirtai įsitikinęs, kad mūsų sprendimas yra puikus pavyzdys, kaip galime padėti valstybėms, kurios nori tapti demokratinėmis ir laisvomis. Visapusiškai remiu šį pranešimą, balsuosiu teigiamai. Somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional. Ponas, mes palaikome e, siūlymą suteikti pagalbą šalims, kurios kenčia dėl ekonominių sunkumų. Tačiau toks bendradarbiavimas turi būti realus, grindžiamas e, tautų suverenumu ir galimybė e, žmonėms patiems pasirinkti savo tolesnį kelią. E, Tunis, Tunisas reformavo savo finansinės sistemas, tobulina teisės aktus e, prekybos ir investicijų srityje. Kalbant apie šalies biudžetą, tikrai reiktų siekti bendarbiavimo su šalimi šiuo klausimu. E, bet negalime primesti modelio, kuris paremtas visišku ekonomikos liberalizavimu. E, tokį modelį es priėmėte savo valstybėms narėms ir matome, prie ko tai privedė. Taip pat nemanome, kad reikia kelti kai kurius reikalavimus, nes kitaip Tunise atsiras daugiau neligybės ir skurdo. Dabar žodis komisijos nariui Katainenui atsakyti diskusiją iškeltus klausimus. Trumpai. Noriu pabrėžti, kaip, koks svarbus ir skub, skubus yra šis klausimas. Aš tikiuosi param, parlamento paramos. Tikrai nebegalime švaistyti laiko. Ačiū Jums už išsakytą nuomonę. Mes turime tikrai atidžiai peržiūrėti, kaip teiksime paramą Tunisui, turime užtikrinti ekonomikos saugį, socialinį teisingumą ir siekti stabilumą mūsų regione. Ačiū. Pone, ačiū komisijos nariai ir galiausiai žodis pusantros minutės poniai Desarnės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nariai. Mane tikrai e, labai palėtė tai, kad iš visų pusių kalbėjo kolegos sutarė. Mes visi kartu sakome, kad reikia parodyti tikrą solidarumą Tuniso atžvilgių. Mes visi už e, tai, kad, kaip komisija teigia, e, šis klausimas būtų skubiai patvirtintas, nes, komisija, nes Tunisas laukia e, paramos. Ir taip mes sakome, kad reikia reformų, bet taip pat raginame ati atidžiai pasirinkti, e, leisti pasirinkti Tunisui kelią, kuriuo jis turi eiti. Ir aš tikrai esu labai laiminga šį rytį, <clears throat> nes mes nusiusime dar vieną gerą žinę savo draugam Tunis, Tunise. E, mes jiems sakome, kad mes, žino, mes žinome, kad jums sunku, bet jūs nesate vieni, Europa yra šalia jūsų. Ačiū. Ačiū, ponė Desarnės, diskusijos.